Pagal, 231, pagal darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio ketvirtąją dalį noriu Jūs informuoti, kad dėl pakeitimo, kuris buvo paskelbtas e, trečiadienį Liepos 2 dieną 9 val. ryto, e, niekas nepageidavo balsuoti dėl šio pataisimo, taigi laikome jį patvirtintų. Atitinkamos Vengrijos institucijos atsakingos pateikė man prašymą um, panaikinti pono Belakovac parlam, parlamentaro imunitetą pagal darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio pirmą dalį. Šis prašymas e, panaikinti imunitetą perdodamas atsakingam teisės reikalų komitetui. Komitetas